ir panas Svobodas pranešimas dėl ES veiksmų plano siekiant iš naujo sutarti dėl intelektinės nusavybės teisų gynimas teiksiu žodį pranešėjai panas Svobodai kalbėti keturias minutės. Sėdėjo, važina panin komisaško. Dėkuoju pirmininkė. Komisija, komisijos narė, <clears throat> ponius ir ponai. Norėčiau trumpai pristatyti Jūrė komiteto vardu pranešimą susijusi su ES intelektinės nusavybės teisų apsaugos ir ES veiksmų plano. Praeitie jau ne vieną kartą sakiau, kad džiaugiuosi tuo, jog Jūrio komitetas priėmė mano parengtą pranešimą, jam pritarė ir aš manau, kad reikia dabar pakalbėti tik tai apie uh, būtent veiksmų plano įgyvendinimą ir pranešimą susijusi su tuo ir nekalbėti apie visokius kitokius aspektus. Intelektinės nusavybės apsauga yra bet kuriu atveju labai naudingas ir reikalingas mūsų ekonomikai dalykas, jisai naudingas ir kultūriniai įvairoviai užtikrinti ir šiuo požiūriu džiaugiamės, kad komisija ėmėsi veiksmų, gerindama intelektinės nusavybės apsaugos klausimus Europos Sąjungoje, spręsdama juos. Pirmiausia, turime gerai suprasti, kaip veikia sistema. Turime pagerinti suinteresuotų šalių bendradarbiavimą, konsultavimąsi su jomis ir tenktis reikia suvokti tai, kad visi aspektai gali mums padėti sukurti tikrai efektyvę intelektinės nusavybės teisės apsaugos sistemą. Aš manau, kad pradėti reikėtų nuo informacinės kampanijos. Tai būtų labai svarbus dalykas mūsų strategijoje ar veiksmų plane. Kitas dalykas, dėl kurio reikėtų diskutuoti, tai yra pagrindinės esminės teisės, kurios, apie kurias kalba ir komisija. Bet mes norime į tai pažiūrėti truputėlį į kitą aspektą, tai yra apie jų priimtinumą ES visuomenėje ir reikėtų dėl tos priežasties atsižvelgti į daug tokių jautrių aspektų ir iš šios klausimus žiūrėti labai atsargiai. Dar vienas dalykas, kurio negalime pamiršti. Jeigu visi sutarėme dėl to, kad jeigu norime padėti tiems, kurie um, kovoja su intelektinės nusavybės teisų pažeidimais, tai turime suteikti tam pakankamą finansavimą. Norėčiau pritarti komisijai ir dėl to, kad reikia padėti smulkioms ir vidutinėms įmonėms. Nežinau, ar joms reikia kažkokio tai specialaus požiūrio. Vis dėlto manau, kad e, tai yra vienas iš žingsnių, kuriuos reikia padaryti tam, kad pagerintume smulkių vidutinių įmonių būklę ES apskritai. Bet kuriuo atveju intelektinių teisų nuosavybės apsauga yra esminis dalykas garantuosiantis mums gerovę ateityje ir tikiuosi, kad komisija prisidės prie tos sistemos kūrimo. Veiksmų plano įgyvendinimas turėtų būti spartus, lankstus, turėtų atsižvelgti į įvairių suinteresuotų grupių interesus, į visokią naują technologinę raidą ir mes pateisinsime tik tai tuos žingsnius, kurie iš tikrųjų pagerins intelektinius nusavybės teisų turėtojų padėtį. Aš manau, kad tokia ir turėtų būti mūsų strategija ir reikia stengtis stiprinti teisų turėtojų padėtį. Tikiuosi, kad netrukus komisija galės ir pateikti pirmosius rezultatus, kurie aprašyti veiksmų plane. Dėkojame. Toliau periname prie spontaniškų pasisakymų procedūros. Pirmasis kalbės ponas Marijas. Ponas pirmininkė, apsaugoti nuo intelektinę nuosavybę yra labai svarbu tiek darbo vietoms, tiek augimui ES, o taip pat ir vidaus rinkos funkcionavimui. Todėl ginti valstybės turi reikšti, kad imamės tokių žingsnių, kada galime sekti e, pinigų srautus ir e, kad matytume, kaip e, prekiaujama kažkaip tai, sakykime, padirbtais produktais per internetą. Tokiu būdu galėtumėm pagelbėti nacionalinėms įmonėms. Ir Taip pat reikėtų atsižvelgti į teisų turėtojus ir į galutinius naudotojus. Merkel mums stengiasi primesti savo e, derinančią politiką, tačiau mums reikia kitų, kitokių pastangų europinių lygių. Noriu e, kreipti dėmesį du dalykus. Vienas susijęs su tuo, kad kūrybingumas ir naujovės yra būtina prielaida kokybiškom ekonomikos auginimui be e, kūrybiškumo ir be inovacijų nebus ekonomikos augimo, tačiau moksliniai tyrimai ir inovacijos yra glaudžiai susijusios su intelektinės nusybės teisų apsauga. Kitas aspektas yra tai, kad smulkus verslas sudaro Europos ekonomikos pagrindą ir e, sujungus e, šias dvi sritis tarpusavyje galima gauti galutinį rezultatą, kuriam aš pritariu. Tai yra padėtume tokiu būdu smulkiam verslui. Komisija e, <clears throat> turėtų parengti atitinkamą veiksmų planą, kurio būtų sudaromos tinkamos sąlygos vystytis smulkiam verslui ir kurio būtų tinkamai apsaugomas intelektinės nusybės teisės. Pone Zuber žodis. Os direitos de propriedade intelectual como uma questão que tem que ver, na nossa perspectiva. Pirmiausia, turime, siekdami apginti e, intelektinės nusavybės teisės, jas suvokti. Jos pirmiausia yra susijusios su autorių, kuriejų, muzikų teisų apsaugą, o ne su tarpininku, verslininku teisų apsaugą. Tai yra tų, kurie tik tai žeriasi pelną parduodami tos kūrinius Europos bendroje rinkoje. Noriu atkreipti dėmesį į vieną dalyką susijusi su meno kūrėjų e, kūrinių verte būtina patvirtinti šios profesinės kategorijos tam tikrus statutus tam, kad būtų galima geriau kuriejų teisės apsaugoti. Valstybės turi tą daryti. Tuo tarpu iki šiol e, vykę procesai buvo nukreipti priešingą linkme būtina užtikrinti, kad atitinkamą atlygį už savo darbą gautų e, patys kuriejai, o ne tik tarpininkai. Pone Arnold žodis, pone pirmininkė, suskaičiau salėje yra tik taip penki parlamento nariai iš 750 ir jie e, linkia diskutuoti apie intelektinės nusavybės teisės. Aš noriu pratesti ankstesnę mintį apie būtinybę geriau apsaugoti smulkų verslą. Briuselė veikia daugiau lobistų nei e, Vašingtonė. Jų yra daugiau nei 30 tūkstančių, tai reiškia, kad kiekvienam parlamentarui tenka 30 lobistų. Ir e, pavyzdžiui, dėl e, transatlantijos priekybos investicijų partnerystės susitarimo aš dažnai sulaukiu priekaištų iš savo rinkėjų, e, o šį susitarimą linkia paremti labai daug lobistų, taip kad ir mūsų visos diskusijos ir siūlomi statymai yra nukreipti stambaus verslo labui. O aš manau, kad būtent šiuo klausimu kaip ir daugelio kitų, aš pagėdaučiau, kad mano lobistai būtų mano rinkėjai. Your... Komisijos narė Jaurova. Pirmininkė, parlamentarai, ponė Svoboda, ačiū Jums už nuveiktą darbą, ačiū už diskusiją. Parlamentas prisidėjo prie to, prie to, ką mes kūrėme, tai yra bendros pastangos siekiant didinti ES inovacijas, kūrybiškumą. Ir mes siekiame taip pat ir atnaujinti teisinę bazę tam tikrose srityse susijusios su intelektinės nuosavybės teisė. Komisija nusprendė imtis tikslingos veiklos ir užtikrinti šių teisų įgyvendinimą vidaus rinkoje. Susidūrėme su labai sudėtinga realybė. Pažeidimų yra labai daug, jie, jų vis daugėja ir dėl to tie pažeidimai mūsų ekonomikai tampa vis kenksmingesni. Jie kenkia ir individams, ir įmonėms, kurios šiaip galėtų naudotis intelektinės nusavybės teisėmis. Komisija skatins ir kūrybiškumo ska, e, e, finansavimą, bet jeigu jis nebus apsaugotas nuo savybės teisėmis, tai neturi, negalės padaryti tos teigiamos įtakos darbo vietų kūrimui ir ekonomikos augimui. Taigi, priėmėme veiksmų planą 2014 m. Liepos mėnesį, kuriame yra numatyta daug teisinių ir neteisinių priemonių skirtų verslo inovacijų teisi, e, skatinimui, inovacijų skatinimui ir uh, teisų, nusavybės teisų apsaugai globalių lygmenių. Kaip minėjo ponas Svoboda savo pranešime, komisijos pastangos nusavybės teisės apsaugos rytyje turėtų išlikti tokios pačios tikslingos ir apimti štai kokias rytis. Vartotojų teisų apsauga nuo padirbtų vartotojų apsauga nuo padirbtų prekių, geresnė smulkių vidutinių įmonių padėtis, jų teisų apsauga skaitmeninėje rinkoje, apsaugos mechanizmų garantavimas ir užtikrinimas tiekimo grandinėje. Komisarė Bienkovska ir kiti komisijos nariai stengiasi suderinti įvairių suinteresuotų asmenų teises šioje srityje. Visų nuomonės vis šiame procese bus svarbios. Bet noriu atkreipti dėmesį ir į tokį faktą. Nors yra daug savanoriškų iniciatyvų, kurios yra numatytos 14 metų veiksmų plane, teisų apsauga negalės būti gyvendinta tik tai tokiomis priemonėmis. Reikės ir teisinių priemonių, reikės geresnių uh, autorių teisų apsaugos, geresnės autorių teisų apsaugos ir kitom, apsaugos kitoms intelektinės nusavybės teisėms. Nes čia pažeidimai labai daug žalos padaro mūsų ekonomikai. Komisija artimiausiais mėnesiais pateiks dabartinės nusavybės teisės veikimo vertinimą ir visos teisinės bazės vertinimą. Ir jeigu pasirodys, kad reikia keisti teisinę bazę, tai komisija to darbo imsis. Baigdama noriu padėkoti Europos parlamentui už jo teigiamą požiūrį į komisijos paskelbtą veiksmų planą ir tikiuosi, kad balsavimas rytoj bus teigiamas, tikiuosi, kad ir toliau bus bendradarbiaujama su komisija intelektinės nusavybės teisės užtikrinimo ir apsaugos srityje ir iš to bendradarbiavimo mes visi turėsime naudos, mes galėsime paskatinti ES kūrybiškumo ir inovacijų plėtrą ir sukurti daugiau darbo vietą, o tai bus naudinga visiems. Ačiū. Dėkojame komisariai už pasisakymą, diskusiją baigėme.